So, wir haben heute einen Abstimmungsmarathon vor uns. Kann man Turėsime įveikti ilgą balsavimo maratoną. Iš karto turėtume balsuoti dėl nepritarimo dėl teiginių apie maisto produktų sveikatingumą. Renatė Zomer ir kitas kolega pasiūlė balsuoti dėl atskirų dalių blokais, dalimis. Aš tikiuosi, kad frakcijas jau apsitarė, ar kas nors norėtų paprieštarauti tam siūlymui balsuoti atskirais blokais. Jeigu ne, atrodo, kad niekas neprieštarauja, tuomet taip ir balsuosime. Dėl pirmojo bloko. Prašyčiau balsuoti kortelėmis. Bent jau iš pradžių pradėkime balsuoti. Krisai, ar galėtumėt patikslinti Ar jūs turite galvoje būtent tą ketvirtąją citatą? Taip suprasti reikia pirmąjį bloką? Paaiškinsiu dar kartą. Pirmasis blokas tai būtų nuo ketvirto iki aštuntojo konstatuojamasis dalis, dalis, o pato nuo B iki H iki į, atsiprašau. O paskui trečiasis blokas būtų trečioji ir ketvirtoji dalys. O po to jau balsuosime galutinai dėl viso pasiūlymo paketo. Dar kas nors norėtų klausti? Jeigu sutinkate, balsuojame dėl pirmojo bloko. Tai yra nuo ketvirtosios iki aštuntosios dalių. Balsuojame kortelėmis.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 Baigiame balsuoti. Taigi pirmoji dalis arba blokas yra atmestas. Dabar kitas blokas nuo B iki I dalies balsuojame kortelėmis. Haben alle abgestimmt. Tikiuosi visi balsavote. Baigiame. Taip pat atmesta trečioji dalis arba visas blokas. Trečioji ir ketvirtoji dalys balsuojame taip pat kortelėmis. Balsuojame. Tikiuosi visi pabalsavo. Ir baigėme procedūrą. Taip pat atmesta. Dabar turėtume balsuoti dėl visų pakeitimų. Balsuojame. Tikiuosi visi balsavote. Baigime. Dvidešimt aštuoni už, vienas susilaikė, pritarta. es ist klar dass im plenum wir werden oktober eins im plenum darüber abstimmen spalio pirmąją plenarnėje sesijoje balsuosime dėl šio pasiūlymo ir ten reikės, reikės kvalifikuotos balsų daugumos. Dabar kitas balsavimas. Neprit, nepritarimo dėl gyvūninės kilmės produktų skirtų vartoti žmonėms oficialios kontrolės taisyklių pagal 88 straipsnio antrą dalį. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Keturiasdešimt du už, aštuoniolika prieš, du susilaiko primta. Tai buvo paprasčiausias balsavimas iki šiol. O dabar pereikime prie Rot Berend pranešimo ir čia jau teks padirbėti iš pėties. Los geht's, und zwar en bloc 222, 223. 222 iki ir 223, 224 už prieš susilaiko priimta. 224, 225 kas už. Kas prieš susilaiko atmesta. Pranešėjas 22 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 226 už prieš susilaiko priimta. 227 už prieš priimt, atmesta. 228 už prieš susilaiko. Neaišku, balsuojame kortelėmis dėl 228. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote? SND vienu balsu per daug. Dabar viskas tvarkoj, baigiame. 38 už, 26 prieš. 229 už. Prieš. Primta. 230 už. Prieš. Suslaiko. Primta. 230 kortelėmis. Baigiame. Priimta. 232 už. Prieš. Sulaiko priimta. 233 už. Prieš. Sulaiko priimta. 234 už prieš susilaiko atmesta. 235 už prieš atmesta. 236 už prieš atmesta. 237 už prieš susilaiko atmesta. Imko 17 už prieš Slaiko. Priimta. 238. Už. Prieš. Slaiko. Priimta. 240. Už. Prieš. Slaiko. Priimta. 242. Už prieš. Atmesta. 2, 4, 3 dalimis už pirmąjį. Prieš. Laiko primti. Antroji dalis už. Prieš. Susilaiko neaišku. Kortelėmis dėl antrosios dalies balsuojame. Baigiame. Priimta. 2, 4, 2, 4, 5 identiški, kas už prieš, susilaiko priimta. Imko 18 atkrenta, 2, 4, 6 ir Imko 19. Kas už? Kas prieš? Kas laiko? Balsuojame kortelėmis. 2, 4, 6, Imko 19. Bet kortelėmis. Baigiame. Primta. Konsoliduotas pakeitimas numeris 3, kas už, kas prieš, vis laiko priimta. 252, kas už, kas prieš, vis laiko neaišku. Balsuojame dėl 252. Ar visi balsavo, baigiame. 35 už, 28 prieš. Rimta. 255. Atmesta. 253 už. Prieš. Atmesta. 256 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 257 už prieš, atmestas. 258 už, prieš, susilaiko, neaišku, balsuojame kortelėmis. 258. Ar visi balsavo, baigėme? Primta. 259 už, prieš, susilaiko, primta. 26 už, prieš, susilaiko priimta. 27 už, prieš, susilaiko priimta. 261 už, prieš. Neaišku. Balsuojame dėl 261 kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. Imko 23. Už. Prieš. Tik tai 15 pakėlė rankas, balsuokime kortelėmis dėl 23 imko. Ar visi balsavote? Baigime. Priimta. Akivaizdžiai. 28 už. Prieš. Priimta. 25 už. Prieš. Slaiko. Priimta, mano manimu. Geriau patikrinkime kortelėmis balsuodami. Dėl 25 balsuojame, baigiame. Priimta. Imko 24 atkrenta, balsuoti nereikia. 29 už prieš, susilaiko, balsuojame kortelėmis. Baigiame. Primta. 264 už prieš laiko atmesta. 263 už prieš susilaiko atmesta. Du šeši trys. Pasuojame kortelėmis pasitikrinami. Ar visi balsavo, baigiame. Priimta. Du šeši šeši už. prieš, susilaiko priimta. 267 už, prieš, susilaiko priimta. 268 už, prieš, susilaiko priimta. 30 už, prieš, susilaiko priimta. 269 ir imko 26. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Balsuokime kortelėmis. 269 ir imko 26. Ar visi balsavo? Baigime. Primta. 270 už prieš. Susilaiko. Atmesta. Ample 13 už prieš atmestą. 14 už prieš susilaiko atmestą. 15 už prieš atmestą. Pirmasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 282 už prieš. Sulaiko. Pasakime kortelėmis dėl 282. Baigėme balsuoti. Priimta. 283, 184, MPL 16, IMCO 30. Už. Prieš susilaiko priimta. 285 už, prieš, susilaiko priimta. 286 už, prieš, susilaiko priimta. 287 už, prieš, susilaiko priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, pritarta. už prieš laiko. Balsuokime dar kartą, kadangi pusė tik balsavo žmonių. Ar visi balsavo? Baigėme. Primta. 299 300. Kas už, kas prieš, atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, priimta. 307 ir imko 36 atmesta. 308 už. Prieš. Suslaiko. Priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko primta. 3.13 už prieš laiko atmestą. Peršokame e, iki 3.22 už prieš laiko balsuojame kortelėmis 3.22 baigiame. Priimta. 323 nereikia balsuoti ir imko 39 taip pat. 326. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 328. Kas už? Kas prieš? Suslaiko atmesta. 327 imko 41 trim dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, Slaiko atmesta. Antroji dalis. Dėl pirmosios dalies balsuojame kortelėmis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 329 už, prieš, susilaiko atmesta. 330 už, prieš, susilaiko atmesta. 331 už, prieš, susilaiko atmesta. 332 už, prieš, susilaiko atmesta. 333 už, prieš, susilaiko atmesta. 3, 3, 4 už prieš susilaiko neaišku. 3, 3, 4 balsuojame kortelėmis. Pradame, baigiame. Priimta. 3,40 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 336 už prieš tas laiko. Atrodo, kad e, priimta, bet dėl viso ko pats pabalsuokime kortelėmis. 336. Baigiame. Priimta. 341. Už, prieš, susilaiko priimta, atmesta. Šeštas kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. Toliau. Trys, septyni, šeši. Kas už, kas prieš, atmesta. 3, 7, kas prieš, susilaiko, neaišku, balsuojame kortelėmis dėl 377. Ar visi balsavote? Baigiame. Primta. 378 yra atsiimtas, 379. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 32, 33. Bet to viskas atkrenta ir toliau. Pas mane tai yra 23 puslapis, tai yra 8 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau peršokame į priekį iki 428. Kas už, kas prieš. Zeiberis prašo, kad būtų atmesta 426, kas už. Kas prieš. Atmesta. 427 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 425 už. Prieš susilaiko atmesta. 429, 430, imko 56, kas už, kas prieš, atmesta. 431 už prieš, susilaiko, neaišku, kortelėmis. 431 kortelėmis. Baigiame. Atmestam. 432 iki imko 57, kas už prieš susilaiko priimta. Imko 58, kas už, kas prieš susilaiko neaišku, kortelėmis balsuojame. Ar baigėme balsuoti. Karlas Šliuteris taip pat pabalsavo, okei. Okay. Baigime. Tikrai priimta. Be išlygų. Imko 59. Priimta. 435 atkrenta. 439. Kas už, kas prieš, kas laiko atmesta. 440 už, prieš, kas laiko atmesta. 441 už prieš susilaiko priimta. Imko 62 už prieš susilaiko priimta. 442 už prieš susilaiko ir nelabai aišku balsuojame kortelėmis. 442. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 443 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 444 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Imko 63 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 446, 447 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 445 atkrenta 448 už. Prieš. Priimta. 450 už. Prieš. Slaiko primta. Pasitikrinkime kortelėmis dėl 450. 450. Baigiame. Atmesta. Imko 65 už prieš susilaiko atmesta. 451 už prieš susilaiko sunku, sunku nespręsti kortelėmis balsuokime. Ar visi balsavote? Baigime. Primta. 452 už prieš. Jūs laiko atmestą. 24 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 9 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 481. Už, prieš, atmesta. 10 kompromisas už, prieš, priimta. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 12 kas už, kas prieš sulaiko priimta. Keturi devyni du, keturi devyni trys, kas už, kas prieš, atmesta. Keturioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penkioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 508. Kas už, kas prieš, priimta. 56. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 16. Kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 509. Kas už, kas prieš. Priimta. 17. Kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 526. Kas už, kas prieš. Priim, atmesta. 527. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Primta. 62. Kas už? Kas prieš? Susilaiko primta. 528 už. Prieš. Susilaiko primta. 529 atkrenta. 530 už. Prieš. Primta. 531 už prieš priimta. 18 kompromisas už prieš laiko priimta. 66 ir 20, kas už, kas prieš priimta. Imko 77 už prieš priimta. 535 Kas už, kas prieš. Priimta. 537, kas už, kas prieš. Priimta. 538, kas už, kas prieš. Atmesta. Ampl 18, kas už, prieš. Priimta. 539 atkrenta konsoliduotas 22, kas už kas prieš, susilaiko priimta. Toliau 541 imko 79. Penki, keturi, vienas ir imko 79. Ar radote? Kas už prieš atmestą? 544 už prieš susilaiko priimta. 545, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 546, 180, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 547, 48, 49 ir imko 81, kas už, prieš susilaiko. Dar kartą pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Imko 82, kas už, prieš susilaiko pritarta, 550, 51, 183, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 552 atkrinta, toliau 555, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Peršokime prie 599, kas už prieš susilaiko atmestas, 600, kas už prieš susilaiko pritarta, 602, kas už prieš susilaiko pritarta, 603, kas už prieš susilaiko atmestas, 604, kas už prieš susilaiko pritarta, 605, kas už prieš susilaiko pritarta, 606 kas už, prieš susilaiko pritarta, 607 kas už, prieš susilaiko atmesta, imko 94 kas už, prieš susilaiko pritarta, imko 95 kas už, prieš susilaiko pritarta. Pageidaujama pasitikrinti elektroniniu būdu balsavimo rezultatus dėl IMKA 95, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 30 konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 96 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 608 kas už, prieš, susilaiko pritarta 82, kas už, prieš susilaiko. Neaiškus rezultatas tikrinamės elektroniniu būdu, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. 36 už, 31 prieš pritarta, 610 kas už, prieš susilaiko atmesta. 25 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 611 kas už, prieš susilaiko pritarta. 86 kas už, prieš susilaiko atmesta. 613 kas už, prieš susilaiko pritarta. 615 kas už, prieš susilaiko atmestas, 616 kas už, prieš susilaiko atmestas, 88 ir 617 kartu už, prieš susilaiko pritartas, 619 kas už, prieš susilaiko atmestas, 620 už, prieš susilaiko pritartas. 622, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 89, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 90, kas už, prieš, susilaiko pritarta, imko 98, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 27 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, e, konsoliduotas 29, kas už, prieš, susilaiko pritarta Pritarta imko 102, kas už, prieš, susilaiko. Atmestas 103, imko kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 93, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 104, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 94, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 95, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 96. 105 imko kas už, prieš susilaiko pritarta, 629 kas už, prieš susilaiko pritarta, imko 107 kas už, prieš susilaiko pritarta, 630 kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 630, pradedame balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigiame. 60 už 7 prieš, taigi pritarta. 631 kas už prieš susilaiko pritarta, Imko 108 kas už prieš susilaiko pritarta, 19 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, 20 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, 654 kas už prieš susilaiko pritarta 633, 34 iki 666. Balsuojame kartu, kas už prieš susilaiko pritarta, MP22, kas už prieš susilaiko pritarta, 663, kas už prieš susilaiko pritarta 667, kas už, prieš susilaiko pritarta 21 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta 102, kas už, prieš susilaiko pritarta 679, kas už, prieš susilaiko pritarta 680, kas už prieš susilaiko pritarta, 681, kas už prieš susilaiko pritarta, 682, kas už prieš susilaiko pritarta, 683, kas už prieš susilaiko pritarta, 684 iki 95 kartu, kas už prieš susilaiko pritarta, 696, kas už prieš susilaiko pritarta, 197, kas už prieš susilaiko neaiškus rezultatas. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 697. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 698, kas už, prieš susilaiko pritarta 699, kas už, prieš susilaiko pritarta 700, kas už prieš laiko pritartas, 101 kas už, prieš susilaiko pritarta, 704 kas už, prieš susilaiko pritarta, antrasis kompromisas pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, toliau balsuokime nuo 710 e, Rebeka Taler, kas už prieš susilaiko atmesta. 739, kas už prieš neaišku, balsuokime elektroniniu būdu dėl 739, ar visi balsavote. Dar keturių kolegų balsų trūksta, jau visi jie balsavo, baigiame balsuoti, pritarta. 740 kas už prieš susilaiko pritarta, imko 127 kas už prieš susilaiko pritarta, 741 kas už prieš susilaiko pritarta, 742 kas už ne šis atkrinta, pirmininkas pasitaiso, var balsuojame dėl 109, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 747, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 748, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 749, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 750, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 751 iki 754, dėl nereikia balsuoti, 752, kas už, prieš, susilaiko pritarta neaiškus rezultatas. Elektroniniu būdu tikrinamas dėl 752. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 755. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. MPL 23. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 756. Kas už? Prieš susilaiko atmesta Pasitikrinkime elektroniniu būdu, neaiškus rezultatas, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 758 kas už, prieš susilaiko atmesta. 28 konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritartas, 759 kas už prieš susilaiko pritartas 760, kas už prieš susilaiko pritartas 701 ir imko 130, kas už prieš sulaiko pritarta 763 ir 767 kartu, kas už prieš susilaiko pritartas. Atmesta 131 imko ir 132, kas už prieš susilaiko pritarta. 765 atkrinta, MPL 24, kas už. Ne, taip pat ir MPL 24 atkrinta, toliau balsuojame dėl 762, kas už Dar kartą turime balsuoti dėl 762, visi kiti atkrinta. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 769, kas už? Prieš susilaiko atmesta. MPL 27, kas už? prieš susilaiko atmesta MP28, kas už prieš susilaiko pritarta MP29, kas už prieš susilaiko pritarta 770, kas už prieš susilaiko pritarta. 771 iki 77 kartų, kas už prieš susilaiko pritarta. 779, kas už prieš susilaiko pritarta. MP30, kas už prieš susilaiko pritarta. 780 ir 797 kartų, kas už prieš susilaiko atmesta. MPL 31, kas už prieš <clears throat> neaišku, pasitikrinkime dėl MPL 31, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. 34 už, 28 prieš, pritarta 782, kas už, prieš, susilaiko pritarta 781 atkrinta, 763 kas už prieš laiko pritartas, 764 kas už prieš laiko pritartas, 765 kas už prieš laiko pritarta, 786 kas už prieš susilaiko atmesta, MPL 32 kas už prieš susilaiko atmesta, MPL 33 kas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl MPL 33, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 787, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 788 iki 700. 90 už prieš susilaikę pritartas, 791 kas už prieš susilaiko pritarta, imko 134 kas už prieš susilaiko pritarta, MPL 34 kas už prieš susilaiko pritarta, 794 kas už prieš susilaiko atmestas, 795 kas už prieš susilaiko pritarta. 124 kas už, prieš susilaiko pritarta. Imko 135 už, prieš susilaiko pritarta. Toliau balsuosime nuo 136 pakeitimo, kas už, prieš susilaiko rezultatas neaiškus, tikrinamės elektroniniu būdu dėl 136. Ar visi balsavote, baigiame balsuoti. Atmesta. 138 kas už, prieš susilaiko pritarta. 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Kartu balsuojame nuo 839 iki 44, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Toliau kartu balsuojame dėl 839. Imko 137 nuo iki 140 už prieš laiko atmesta, 845 kas už prieš susilaiko pritarta, 846 Imko 141 kartu kas už prieš susilaiko atmesta, 847 kas už prieš susilaiko atmesta. Dabar kartu balsuojame dėl pakeitimų nuo 850 iki 161. Už prieš susilaiko atmesta. Kitas pakeitimas Weisgerber Kramer 849, kas už prieš susilaiko. Tikrinkimės elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Imko antrasis ir 159, kas už prieš susilaiko pritarta 160, kas už prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime rezultatus balsavimo dėl 160, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta. MPL trečias, kas už. Prieš susilaiko pritarta 848 iki imko 142, kas už, prieš susilaiko elektroniniu būdu pasitikrinkime, ar visi balsavote. Dar vieno balso trūksta, bet jau baigiame balsavimą. Pritarta 853 iki 55, kas už, prieš Vėl pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti pritarta. 856 e, atkrinta. Toliau balsuojame dėl 140 ir 857, kas už prieš susilaiko pritarta. Toliau balsuojame nuo, dėl 859, kas už prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 859. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 860-104, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 861, kas už, prieš, susilaiko atmesta 862 kas už, prieš susilaiko atmesta 863 kas už, prieš susilaiko pritarta 864 kas už, prieš susilaiko atmesta 865 kas už, prieš susilaiko atmesta. Imk Ko 145, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 866 atkrinta, kiti taip pat. Toliau balsuojame nu, dėl 871, kas už, prieš, susilaiko pritarta atmesta, bet pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 871. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 872. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 873. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 874. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Imko 146, kas už, prieš susilaiko pritarta, 875, kas už, prieš susilaiko pritarta, 876 iki 889, kas už, prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 878 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 881 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 882 kas už. Prieš susilaiko pritarta nuo 883 iki 887, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 890, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 892 atkrinta, 895 toliau kas už, prieš, susilaiko Daug kas vėl nekėlė rankų, elektroniniu būdu tikrinamės dėl 895, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta imko 148, kas už, prieš susilaiko pritarta, 149 imko, kas už, prieš susilaiko pritarta, imko 150, kas už, prieš susilaiko pritarta, 897, kas už, prieš susilaiko atmesta, 898 kas už prieš susilaiko pritarta, imko 151 atkrinta, ne, reikia dėl jo balsuoti, sako pirmininkas, kas už prieš susilaiko pritarta, 26 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 100. 143, kas už prieš susilaiko pritarta, 144, kas už prieš susilaiko pritarta, imko 152, kas už prieš susilaiko pritarta, 145, kas už prieš susilaiko pritarta, 91, kas už prieš susilaiko pritarta, 902, kas už prieš susilaiko pritarta. 903, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 23 konsoliduotas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 146, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 147, kas už, prieš, susilaiko pritarta. MPL 1 nuo jo iki MPL 11, kas už prieš susilaiko pritarta, 148 kas už, prieš susilaiko neaišku, balsuokime elektroniniu būdu, ar visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta, antras pakeitimas kas už, prieš Tik trešdalis narių balsavo, tikrinamės elektroniniu būdu dėl antro pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau 150, kas už, prieš susilaiko atmestas, 151, kas už, prieš susilaiko pritartas, 156, kas už, prieš susilaiko pritarta, penktas kas už, prieš susilaiko pritarta, 157 kas už, prieš susilaiko pritarta, 158 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies 158 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 162 už prieš sulaiko pritarta. MP4 už prieš susilaiko pritarta. MP5 kas už prieš susilaiko pritarta. 163 103 už prieš susilaiko pritarta. MP6 už prieš susilaiko pritarta. 164 už prieš susilaiko pritarta, 176 už prieš susilaiko pritarta, 179 už prieš susilaiko pritarta, 177 už prieš susilaiko pritarta, toliau aštuntasis, kas už prieš susilaiko pritarta. 187, kas už prieš susilaiko pritarta. Toliau 195, kas už prieš susilaiko pritarta. 196, kas už prieš susilaiko atmestas. 197, už prieš susilaiko pritarta. 198, už prieš susilaiko atmestas. 16, už prieš neaišku. Gal per greitai kalbėjau balsuodamas, sako pirmininkas, tikrinamės elektroniniu būdu, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame, aiškiai pritarta, 200, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 201, kas už, prieš susilaiko atmesta, 206 kas už, prieš susilaiko pritarta, 207, 112 kas už, prieš susilaiko pritarta, 208 kas už, prieš susilaiko atmesta. 209, 113 už, prieš susilaiko pritarta, 210 už, prieš susilaiko pritarta. Pritarta 213, kas už prieš susilaiko. Pritarta 214, kas už prieš susilaiko. Pritarta 215, už prieš susilaiko. Atmesta. Imko 15, už prieš susilaiko. Atmesta 216, už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 216 elektroninių būdų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigime. Pritarta 217, kas už prieš susilaiko atmesta 218, kas už prieš susilaiko atmesta 219, kas už prieš susilaiko pritarta 220, kas už prieš kas laiko pasisitikrinkime dėl 220, nesu tikras dėl balsavimo rezultatų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 221 dabar, kas už, prieš, susilaiko. Dar kartą balsuojame dėl 221, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar pirmasis galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Ar visi balsavote? Bals... Tai yra pradame, dabar baigiame. 52 už 12 prieš 3 susilaikė. Galtinis balsavimas numeris 2, kas už. Tiksliau elektroniniu būdu balsuokime taip, kaip esame įpratę, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. 52 už 12 prieš 3 susilaikė. Sveikiname Dagmarą atbėrint. Dabar noriu padėkoti taip pat sekretariato darbuotojams, nes puikiai žinau, kiek ilgai buvo derinamas šis balsavimo sąrašas su visomis politinėmis frakcijomis, reikėjo konsultuotis, darbas tikrai buvo sudėtingas, tik dėkoju visiems jame dalyvausiems, prie jo prisidėjusiems. Dar nepabėkite. Tęsime balsavimus, dabar balsuosime dėl Peterio Lyzės pranešimo. Čia dabar 26 konsoliduotas. Taigi balsuokime dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisų. Dokumento, kas už, kas prieš. 26 konsoliduotas e, buvo priimtas. Toliau, kas už, kas prieš. 111 irgi priimtas. 13, kas už, kas prieš. Nelabai aišku. Balsuokim elektroniniu būdu dėl 13. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 12 pakeitimas. Dvi dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš?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 ir imko šeštas, kas už, kas prieš, ir susilaikė, atmesta. Dabar imko šeši, kas už. Ne, jau balsavimo dėl imko šeši, tuomet, atsiprašau, sako pirmininkas, 114, kas už, kas prieš, patvirtinta, 117, kas už, kas prieš, kas susilaikė, nelabai aišku. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 117 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 116 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atrodo, kad balsuoja tik penki žmonės. Gal padarykime pertraukėlę? Dabar balsavome dėl 116. Ar visi balsavote? Patvirtinta. Imko 8. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Imko 9, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 118 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 119 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 120 pakeitimas. Balsuosime dalimis. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Mm, prašymas patikrinti dėl 120 pakeitimo antrosios dalies balsuokime elektroniniu būdu patvirtinta. Toliau imko 10. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. 121 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 122 pakeitimas. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 123 pakeitimas ir imko 11. Abu atkrenta. Tuomet periname prie kito pakeitimo 124. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 21 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Imko 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Imko 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 125, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 126, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Atmesta. 127. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 14. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 128. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 129. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 22 ir 23. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 24. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Tuomet 131. Kas už? Kas prieš? Elektroniniu būstu balsuokime dėl 131 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 132. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Ample 9. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 133. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 27. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko. Patvirtinta. Kompromisinis antras pakeitimas, kas už. Kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 136 pakeitimas, kas už. Kas prieš, kas susilaiko. Ne visiškai aišku, patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimą pradedam. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Imko 17. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 137 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 138 kas už. Atkrenta atrodo 138, sako pirmininkas. Tuomet 29. Nes imko 17 patvirtinome, tuomet visi kiti atkrenta. Kitas 29 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Norite patikrinti gerai, patikrinkime dėl 29 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Konsoliduotas ketvirtasis A pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Ketvirtas B atkrenta. 145, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 146, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 147, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Kompromisinis 12, kas už, kas prieš, patvirtinta. 150, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 32 ir 151, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Nėra visiškai aišku, patikrinkime elektroniniu būdu dėl 32 ir 151 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 22. Patvirtinta. 33. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, atmesta, imko 23, kas už, ne, imko 23, atkrenta, tuomet 152 ir imko 24, kas už, kas prieš, patvirtinta, 153, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta, 154 ir imko 25, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dešimtas kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 155, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 162, kas už. Norite patikrinti dėl 155? Gerai. Patikrinkime dėl 155 pakeitimo. Jei norite patikrinti, turite pakelti ranką ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Taip, prašom, tikrai patvirtinta. Ir jau du kartus mūsų kolega buvo teisus. Vienas šeši du, kas už, kas prieš. Atmesta 34, kas už, kas prieš. Kas susilaikė. Patvirtinta 35. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 164. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Imko 28. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 165. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 166. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 167. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, atmesta. 168, kas už, kas prieš, atmesta. Imko 30, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 169, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 170, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 171, kas už. 171, Kas už? Kas prieš? Atmesta. 172. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 174. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 175. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 11. Kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 36. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 182. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 37. Taip, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 38. Norite patikrinti? Gerai, patikrinkime dėl 37 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 38 pakeitimas kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Norite patikrinti dėl 38? Gerai. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 38 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vienas, aštuoni, trys. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Balsuokime dėl bloko imko 31 ir imko 32. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Nėra visiškai aišku. Balsuokime elektroniniu būdu dėl imko 31 ir 32 pakeitimų. Kas už? Ar visi balsavote elektroniniu būdu? Balsavimą baigiam. Priimta. 185. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 186. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 187. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkas patvirtinta. Imko 33. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? patvirtinta. 189 ir imko 35. Norite patikrinti? Gerai, patikrinkime dėl imko 33 pakeitimo. Ar visi balsavote? Trūksta dar keturių, trijų balsų. Balsavimas baigtas. Priimta. 189 ir imko 35. Kas už, kas prieš, priimta. 188 ir imko 34. Kas už, kas prieš, priimta. 190. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 7. Kompromisinis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 13 kompromisinis, kas už, kas prieš, priimta. 195, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Atmesta. 14 kompromisinis kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 15 kompromisinis kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 16 kompromisinis kas už, kas prieš, priimta. 208 ir 209 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 18 kompromisinis kas už, kas prieš, priimta. 19 kompromisinis, kas už, kas prieš, priimta. 219 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 220 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 20 kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 21 kompromisinis kas už, kas prieš priimta. Imko 44 kas už, kas prieš priimta. 228 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 229 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 230 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 232 kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Patvirtinta. 233. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 22. Kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 237 ir 106, kas už, kas prieš, patvirtinta, 239, kas už, kas prieš, patvirtinta, imko 45, kas už, kas prieš, patvirtinta, imko 46, kas už, kas prieš, patvirtinta, ample 10, kas už, kas prieš, patvirtinta, Konsoliduotas 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 259. Kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 259. Ar visi balsavote? Priimta. 260 ir 262. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 39. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 40. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 41. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko. Patvirtinta taip pat, bet patikrinkime dar dėl 41 pakeitimo, balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Ar per greitai viską sakau? Klausia pirmininkas. Dar kartelį patikrinkime elektroniniu būdu dėl 41 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Imko 47, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Imko 48, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 266, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Nėra visiškai aišku. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 266 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 42 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Tuomet norite patikrinti dėl 42 gerai, patikrinkime elektroniniu būdu dėl 42 pakeitimo ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 274 kas už, kas prieš, atmesta. 275 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 276 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 43 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 44 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Imko 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta 51, kas už, kas prieš, priimta 278, kas už, kas prieš, kas susilaiko, nėra visiškai aišku. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 278 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už, 31 prieš. Priimta. 45 pakeitimas pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Antroji dalis. Kas už? Ne antroji dalis iš karto atkrenta. Dabar 46 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 47 kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Pirmas kompromisinis kas už? Kas prieš? Priimta. 42. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 283. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 49. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 50 ir 285. Kas už? Kas prieš? Priimta. 51. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 54 ir 25 kartu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 286 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penktas kompromisinis kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Konsoliduotas 28 kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniniu būdu dėl konsoliduoto 28 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Imko 56. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 57. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 298. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Imko 58. Kas už? Kas prieš? Priimta. 266. Neatsiprašau, sako pirmininkas 299. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 300. Kas už? Kas prieš? Priimta. 301. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 303. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Imko 60. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 304 ir imko 61 kartu kas už. Kas prieš? Priimta. Imko 62 dvi dalis, pirma dalis, kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta antra dalis, kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 23 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Kompromisinis 24, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Ample 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Imko 69, patvirtinta. 55, kas už, kas prieš, patvirtinta. 25 kompromisinis, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Priimta. 317. Kas už? Kas prieš? Priimta. 318. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 9. Kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 331. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 332. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 333. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta, 334, kas už, kas prieš, priimta, 335, kas už, kas prieš, patvirtinta, 336, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta, 337, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Patvirtinta 338. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Nėra aišku. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 338 pakeitimo. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta. 340. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 342 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Konsoliduotas šeštas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 345 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 346 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 62 kas už, kas prieš, kas susilaiko Nėra aišku. Pasuokime elektroniniu būdu dėl 62 pakeitimo. Ar jūs pasavote? Busamas baigtas. Priimta. 347. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 63. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, patvirtinta 348, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 64, kas už. Norite patikrinti? Gerai, patikrinkime elektroniniu būdu dėl 348 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 prieš 31 patvirtinta. 64 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 64 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 349. Kas už? Ne, 349 atkrenta, žinoma atkrenta. Tuomet imko 77. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 65. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 350. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 351. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 352. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 353 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ample 15 kas už, kas prieš. Patvirtinta. 354 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 355 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 66 kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Atmesta. 356. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 357. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Nėra visiškai aišku. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 357 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 358. Kas už? Kas prieš? susilaiko, atmesta. 67, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Imko 78, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 359, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 382, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 17 kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 385, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 68 ir 69 viename bloke, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 386, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Manau, atmesta. 387 kas už. Kas prieš? Priimta. Imko 80 atkrenta, 388 kas už, kas prieš patvirtinta, 389 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Imko 81 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 70 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Imko 82, pirmoji dalis, kas už. Ne, tik antroji dalis bus. Imko 82, antroji dalis, kas už, kas prieš, priimta. Imko 83, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 390, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 71, kas už, kas prieš, Patvirtinta. 72. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 391. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 392. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 393. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 394. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, priimta. 395, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 396, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 397, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 397 pakeitimo. Ar jūs balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Jeigu mes jums trukdome šnekėtis telefonu, galime baigti posėdį, bet gal balsuokime dėl trečio kompromisinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 398, 399. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Imko 85, 86, 87 ir 88. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Imko 89, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Imko 90, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Imko 91, kas už kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta Ample pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 75 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Pirmasis Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 76. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 80. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 82. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 84. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, patvirtinta. Ample 3, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 86, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Ample 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Imko trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 87, kas už, kas prieš, patvirtinta. Ample 5, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 99, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 101, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Ample 7, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 104, 105 kartu, kas už, kas prieš. Priimta. 107, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 108, kas už, kas prieš. Priimta. Šeštas, kas už, kas prieš. Priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta dešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta vienuoliktas, kas už, kas prieš. Patvirtinta ir 109 atkrenta. Taigi balsuokime dėl viso teksto. Balsuokime elektroniniu būdu prašau. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 57 už. Niekas nebalsavo prieš, 8 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas. Ar visi balsavote? 57 už. Nei vieno prieš, 7 susilaikė, sveikinu pranešėją Piterį Lyzę. Ir dėkuoju norai. Sekretariato atstoviai, aš puikiai suprantu, kiek valandų ir dienų buvo investuota rengiant šitą dokumentą. Pasiteisino mūsų siūlymas atidėti šito dokumento svarstymą, o dabar galima pateikti jų plenarniai sesijai. Peteris Lyze. Pėtolysi, arba klausykis, arba mes be tavęs neapspręsime. Pirmininkė, kaip ir Dagmar pranešimo atveju, siūlyčiau, kad iki plenarnės sesijos leistumėte suderinti pranešimą. Dėkuoju už paromą, dėkuoju darbuotojams už įdėtą triusą. Dagmar Rodbėrent. Ačiū pirmininkė. Tai buvo tikrai nelengvas darbas, nepaprasta buvo rengtis iš tą pranešimą. Aš dėkuoju šešėliniams pranešėjams, buvo nuėtas ilgas kelias ir aš puikiai suprantu, kad iki plenarnės sesijos dar reikės bendradarbiauti. Aš savo indėlį įnešiau rengdama kompromisus ir kartu norėčiau paprašyti ne mandato e, šiandien, bet apskritai, kad būtų pateikta plenarniai sesijai, o po to tęsime diskusijas. Dėkoju Dagmar Rodbėrent ir visiems kitiems, kurie dalyvavo rengiant šitą pranešimą. Frakcijų darbuotojai taip pat yra nusipelnę tų padėkos žodžių. So viel Zeit muss sein. Also nochmal. Dar kartą dėkoju visiems asistentams, frakcijų atstovams, frakcijų darbuotojams, kurie dirbo ilgas valandas rengdami balsavimo sąrašus. Aš vienas to niekada nesugebėčiau padaryti. Frakcijos e, darbuotojai kartu sekretoriatu nuveikė visą šitą darbą. Dabar 13 darbo tvarkės klausimas. Ir šiuo atveju pranešėjas yra Oreste Rosi ir balsuosime dėl komisijos, dėl, iš karto dėl 101 pakeitimo. Kas už? Prieš. Priimta. 102. Už. Prieš. Suslaiko priimta. 103. Už. Prieš. Suslaiko priimta. 104. Už. Prieš. Suslaiko priimta. 105. Už. Prieš. Suslaiko priimta. 106 už prieš susilaiko priimta. 108 už prieš susilaiko priimta. 107. 108. Dar kartą balsuojame kortelėmis. Visi balsavote. Baigiame. Priimta. 107 už, prieš, susilaiko priimta. 109 už, prieš, susilaiko priimta. 110 už, prieš, susilaiko priimta. 111 už, prieš, susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 113 už prieš susilaiko priimta. 114 už prieš susilaiko priimta. 115 už prieš susilaiko priimta. 116 už prieš susilaiko priimta. 117 už prieš susilaiko priimta. 118 už prieš susilaiko priimta. Atmesta konsoliduotas antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko, balsuokime kortelėmis dėl antrojo konsoliduoto. Ar visi suspėjo balsuoti? Baigiame. 42 už 17 prieš priimta. 123 už prieš, susilaiko priimta. 124 už, prieš, susilaiko priimta. 126 už, prieš, susilaiko priimta. 127 už, prieš, susilaiko priimta. 130 už, prieš, susilaiko priimta. 131. Už, prieš, susilaiko priimta. 132. Kas už, kas prieš, susilaiko neaiškus rezultatas. 132. Balsuojame kortelėmis. Ar baigėte balsuoti? Priimta. 133 už, prieš, susilaiko priimta. 134. Už prieš priimta. 135. Už prieš laiko priimta. 137. Už prieš priimta. 138 už prieš susilaiko priimta. 140 už prieš susilaiko priimta. Atmestam. 141 už, a, prieš, laiko priimta. 142 už, prieš, susilaiko priimta. 143 už, prieš, susilaiko priimta. 144 už, prieš, susilaiko priimta. 145 už, prieš, susilaiko priimta. 146 už, prieš, susilaiko priimta. 147 už prieš susilaiko priimta. 148 už prieš susilaiko priimta. 149 už prieš susilaiko priimta. 151 už prieš susilaiko priimta. 150 už prieš susilaiko priimta. 152 už prieš susilaiko atmesta. 153 už prieš susilaiko priimta. Konsoliduotas pakeitimas numeris 3 už, prieš, susilaiko. Kortelėmis balsuojame dėl konsoliduotojo trečiojo pakeitimo. Ar visi balsuoja, balsavote? Baigėme. Priimta. 159 už prieš susilaiko. Neaišku, balsuojame kortelėmis dėl 159. Ar visi suspėjo pabalsuoti, baigime. Atmesta. 160 už prieš susilaiko priimta. 161 už prieš susilaiko priimta. 164 už prieš, susilaiko priimta. 165 už, prieš, susilaiko priimta. 166 už, prieš, susilaiko priimta. 167 už, prieš, susilaiko priimta. 168 už, prieš, susilaiko priimta. 171 už, prieš, susilaiko atmesta. 172 už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas septyšimt trečias. Kas už? Tuoju pasiaiškinsime, dėl ko reikia balsuoti. 144 dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmestam. 175. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 176. Už? Prieš? Susilaiko priimta. 177. Už? Prieš? Susilaiko priimta. 179. Už? Prieš? Susilaiko priimta. 181. Už prieš laiko priimta. 82. Kas už prieš susilaiko? 184. Kas už prieš susilaiko priimta. 185. Kas už prieš susilaiko priimta. 186. Už prieš susilaiko priimta. 187. Už prieš susilaiko priimta. 188, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 189 už, prieš, susilaiko priimta. 190 už, prieš, susilaiko priimta. 111 už, prieš, susilaiko priimta. 192 kas už, kas prieš, susilaiko priimta.

196 už prieš susilaiko priimta. 197 už prieš susilaiko neaišku. 197 kortelėmis. Baigime. Atmestam. Konsoliduotasis ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaiko, primta. 202. Ar reikia dėl jo balsuoti? 129 prieš tai. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. Toliau. 204. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmestam. 205 už prieš atmestam. 206, kas už, kas prieš, tas laiko priimtas. Konsoliduotasis penktasis, kas už, prieš, tas laiko priimta. 211, kas už, kas prieš, tas laiko neaišku. 211 balsuojame kortelėmis, pradedame, baigiame. Atmesta šeštasis kompromisas už prieš priimta. 216 už prieš susilaiko priimta. 215 už prieš susilaiko priimta. 217 už prieš susilaiko primta. 218 už, prieš, susilaiko atmesta. 219 už, prieš, susilaiko primta. 220 už, prieš, susilaiko primta. 221 už, prieš, susilaiko. 222 už, prieš, susilaiko primta. 224 už prieš susilaiko priimta. 226 už prieš susilaiko priimta. 228 už prieš susilaiko atmesta. 229 už prieš susilaiko atmesta. 230 už prieš susilaiko priimta. 231 už prieš susilaiko priimta. 232 kas už prieš susilaiko priimta. 233 už prieš susilaiko priimta. 234 už prieš susilaiko atmesta. 235 už prieš susilaiko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 Kola. Balsavome dėl 232 per klaidą, kadangi 230 pritarėme, nereikėjo balsuoti dėl 232. Taigi taisome šią klaidą. Du šimtai trisdešimt šeštasis dabar turėtų būti. Dėl jo balsuojama? Kas už? Kas prieš? Susilaiko primta. 237 už, prieš, susilaiko primta. 238 už, prieš, atmesta. Konsoliduotas septintasis, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, primta. Ketvirtasis už, prieš, susilaiko primta. Penktasis už prieš susilaiko priimta. Šeštasis už prieš susilaiko priimta. Septintasis už prieš susilaiko priimta. Aštuntas už prieš susilaiko priimta. Dešimtasis už prieš susilaiko priimta. 13 už prieš susilaiko priimta. 16 už prieš susilaiko priimta. 17 už prieš susilaiko priimta. 19 už prieš susilaiko priimta. 20 už prieš susilaiko priimta. 21 už prieš susilaiko priimta. 22 už prieš susilaiko priimta.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 susilaiko primta. 40 už, kas prieš, susilaiko primta. 41 už, prieš, susilaiko primta. 43 už, prieš, susilaiko atmesta. 44 už, prieš, susilaiko primta. 45 už, prieš, susilaiko primta. 46 už, prieš, susilaiko primta. 48 už, prieš, susilaiko primta. 47 už, prieš susilaiko priimta. 49 už, prieš susilaiko priimta. 50 už, prieš susilaiko priimta. 51 už, prieš susilaiko priimta. 52 už, prieš susilaiko priimta. 53 už, prieš susilaiko priimta. 54 už, prieš susilaiko kotelėmis dėl 54. Baigiame balsuoti. Atmestam. 55 už, prieš, susilaiko, primta. 56 už, prieš, susilaiko, primta. 57 už, prieš, susilaiko, primta. 58 už, prieš, susilaiko, atmestam. 58 kortelėmis. Ar visi balsavot? Baigėme. Priimta. Pakeitimas žodžiu. Pirmasis. Už prieš. Tas laiko priimta. 62 už. Prieš. Tas laiko priimta. 60 už. Prieš. Tas laiko priimta. 61 už, prieš, susilaiko primta. 62 už, prieš, susilaiko primta. 64 už, prieš, susilaiko primta. 65 už, prieš, susilaiko primta. 66 už, prieš, susilaiko primta. 68 už, prieš, susilaiko primta. 69 už, prieš, susilaiko primta. 71 už, prieš susilaiko primta. 72 už, prieš susilaiko primta. 73 už, prieš susilaiko primta. 75 už, prieš susilaiko. 76 už, prieš susilaiko primta. 77 už, prieš susilaiko primta. 78 už, prieš susilaiko primta. 79 už, prieš susilaiko primta. 80 už, prieš susilaiko primta. 81 už, prieš susilaiko priimtas, 82 už, prieš, susilaiko priimta, 83 už, prieš, susilaiko priimta, 84 už, prieš, susilaiko priimta. Kodėl nebalsavome už visus iš karto? 86 už, prieš, susilaiko priimta, 87 už, prieš, susilaiko priimta, 88 už, prieš, susilaiko priimta, 89 už, prieš, susilaiko primta. 90 už, prieš, susilaiko. Kortelėmis balsuojame dėl 90. Ar visi balsavo? Baigiame. 34 už, 35 prieš, priimtam. 92 už, Gal už visus kartus, nuo 22 iki 100. Kodėl pranešėjai su šešėliniais pranešėjais nenumatė to iš karto? Taigi nuo 92 iki 100 jo imtinai balsuojame už visus kartu. Už, prieš, susilaiko. Primta. Ir baigiamasis balsavimas, kortelėmis balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame. Puiku. 58, 8 už, visi patenkinti. Priimta. Taigi sveikinu kolegą, pranešėjim. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju šešėlėms pranešėjams, visiems kolegoms, kurie kartu su manimi padirbėjo ir taip pat dėkoju sekretoriatui, dėkoju. Norėčiau prisijungti prie jūsų padėkos žodžių. Balsuokime toliau dėl kolegės Karin Kadimbach pranešimo. Dar mums liko šiek tiek laiko, taigi pradėkime nedelsdami balsuoti. Jeigu visi pasiėmėte atitinkamą balsavimo sąrašą, reikia antras pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, MPL pirmas kas už, prieš susilaiko pritarta, 21 kas už, prieš susilaiko pritarta, 22 kas už, prieš susilaiko neaiškus rezultatas, tikrinamės elektroniniu būdu dėl 22, ar visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta. 23 kas už, prieš susilaiko atmestų, reikia ketvirtas kas už, prieš susilaiko atmesta, MPL 10 kas už, prieš susilaiko pritarta, MPL 11 už, prieš susilaiko pritarta, 26 kas už, pasitikrinkime prieš tai dėl MPL 11, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 35 už 16 prieš didelę balsų per, persvarą pritarta. 26 kas už prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės taip pat ir dėl 26. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau 25, kas už. Prieš susilaiko. Atmesta 27, kas už. Prieš susilaiko. Atmesta 28, kas už. Prieš susilaiko. Pritarta 29, kas už prieš susilaiko pritarta 30, kas už, prieš susilaiko pritarta 31, kas už, prieš susilaiko atmesta, 32, kas už prieš susilaiko neaišku, tikrinuosi elektroniniu būdu dėl 32, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 33 kas už, prieš susilaiko pritarta, 34 kas už, prieš susilaiko atmesta, Regi 9, kas už prieš susilaiko pritarta, MPL 2, kas už prieš susilaiko pritarta, 35, kas už prieš susilaiko atmesta, 36, kas už prieš susilaiko atmesta, MPL 3, kas už prieš susilaiko atmesta, MPL 4, kas už prieš susilaiko atmesta, MP5 kas už, prieš susilaiko pritarta, MP6 kas už, prieš susilaiko pritarta, 37 kas už, prieš susilaiko atmesta, MP12 kas už, prieš susilaiko pritarta, MP7 kas už, prieš susilaiko atmesta, 38, kas už, prieš susilaiko atmesta, 39, kas už, prieš susilaiko atmesta, 40, kas už, prieš susilaiko atmesta, 41, kas už, prieš susilaiko atmesta, 42, kas už, prieš susilaiko pritarta, regi trečias, kas už, prieš susilaiko atmesta, 43, kas už, prieš susilaiko atmesta susilaiko atmesta, 44 kas už prieš susilaiko pritarta, 45 kas už prieš susilaiko atmesta, 46 kas už prieš susilaiko pritarta, 47 kas už prieš susilaiko neaiškus rezultatas, tikrinamės elektroniniu būdu dėl 47, pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame atmesta. MPL 8, kas už prieš pritarta, 48, kas už prieš susilaiko atmesta, 49, kas už prieš susilaiko pritarta, MPL 13, kas už prieš susilaiko pritarta, MPL 9 ir 11 identiški balsuojame kartu, kas už prieš susilaiko pritarta, 51 kas už prieš susilaiko atmesta, 50 kas už prieš susilaiko. Dar kartą balsuojame dėl 50, 50 kas už prieš susilaiko pritarta. 52 kas už prieš susilaiko pritarta 53, kas už, prieš susilaiko pritarta 54, kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 54, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. 55 kas už, prieš susilaiko atmesta 56 kas už. Prieš susilaiko atmesta 58 kas už, prieš susilaiko pritarta 59 kas už, prieš susilaiko pritarta 60 kas už, prieš susilaiko atmestas 61, kas už, prieš, susilaiko atmestas 62, kas už, prieš, susilaiko atmestas 63, kas už, prieš, susilaiko pritarta 64, kas už, prieš, susilaiko atmestas Neaiškus rezultatas tikrinamės elektroniniu būdu dėl 64. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 65. Kas už, prieš. Susilaiko pritarta. 66. Kas už, prieš. Susilaiko atmesta. 67. Kas už, prieš. Susilaiko atmesta. 68. Kas už prieš, susilaiko pritarta, 69 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 71 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 70 kas už, prieš, susilaiko pritarta, MPL 14 kas už, prieš, susilaiko pritarta, MPL 16 kas už, prieš, susilaiko pritarta, MPL 17 kas už prieš susilaiko pritarta, M18 už prieš susilaiko pritarta, 57 už prieš susilaiko pritarta, 73 už prieš susilaiko atmesta, M15 už prieš susilaiko pritarta, M19 kas už prieš susilaiko pritarta kompromisinių E, pakeitimo rinkinys C1 už prieš susilaiko pritarta. Toliau balsuokime dėl 80, kas už prieš susilaiko atmestas 72, kas už prieš susilaiko atmesta regi 5, kas už prieš susilaiko atmesta 81, kas už prieš bet pasitikrinkime dar kartą dėl regi penktojo. Aiškiai balsų persvara pritarta. Baigiame balsuoti. Oh. 81 kas už, prieš susilaiko pritarta, Bet pasitikrinkime dėl 81. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta 82, kas už. Prieš susilaiko pritarta 84, kas už. Prieš susilaiko neaiškus rezultatas tikrinamės dėl 84. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 83, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 85, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta, reikia 10, kas už, prieš, susilaiko. Neaiškus rezultatas. Pasitikrinam elektroniniu būdu dėl reikia 10. Balsuoti pradedame, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Tai atmesta. Regi šeštas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 86, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 87, kas už, prieš, susilaiko. Neaiškus rezultatas, nes trys liberalų atstovai nedalyvauja balsavime. Pasitikrinkime dar kartą dėl 87. Ar visi balsavote? Balsuoti baigime. Pritarta. 88. Kas už? Prieš susilaiko atmestas, 89 kas už, prieš susilaiko pritarta, 90 kas už, prieš susilaiko pritarta, 91 kas už, prieš susilaiko atmesta, 92 kas už, prieš susilaiko atmesta, regi 7 kas už, prieš susilaiko pritarta. Reikia 8, kas už prieš, susilaiko pritarta. 93, kas už prieš, susilaiko atmesta. Antras, kas už prieš, susilaiko atmesta. Trečias, kas už prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtas, kas už prieš, susilaiko pritarta. Penktas, kas už prieš prieš susilaiko. Pasitikrinkime dar kartą balsavimo dėl penkto pakeitimo rezultatus elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas septintas, kas už, prieš susilaiko atmestas, aštuntas kas už, prieš susilaiko atmestas, devintas kas už, prieš susilaiko atmestas, dešimtas kas už, prieš susilaiko atmestas, vienuoliktas kas už, prieš susilaiko atmestam, dvyliktas kas už, prieš susilaiko pritarta. 13 kas už prieš susilaiko pritarta. 14 kas už prieš susilaiko pritarta. 15 kas už prieš susilaiko atmesta. 16 kas už prieš susilaiko pritarta. MPA kas už prieš susilaiko pritarta 17, kas už prieš susilaiko pritarta 18, kas už prieš susilaiko pritarta 19, kas už prieš susilaiko atmesta MPE, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar kartu balsuojame dėl pakeitimų nuo 20. Uh. Aš jau tik linijas matau balsavimo sąraše, sako pirmininkas, dėl 201 už prieš susilaiko pritarta MPLB, už prieš susilaiko pritarta MPLC, kas už prieš susilaiko atmesta MPLD, kas už prieš susilaiko pritarta MPL konstatuojamoji E, pirmoji įtrauka, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antroji įtrauka, MPL už prieš susilaiko pritarta. Tiksliau buvo trečioji, MPL ketvirtoji įtrauka už prieš susilaiko pritarta. Dabar gautinis balsavimas elektroniniu būdu, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. 47 už 3 prieš nei vienas nesusilaikė. Sveikiname Karim Kadembach. Irgi 2 valandas 20 minučių balsavome, kolegos ištvėrė su mumis, dėkoju tiems, kurie ištvėrėte iki galo, toliau svarstame 15 darbo tvarkės punktą aišku, tie, kurie nori likti ir dalyvauti diskusijose, mielai kviečiame tą padaryti, o tie, kurie nori išeiti iš salės, dabar turi tokią galimybę, po minutės tęsime posėdį. So, ich glaube, jetzt hatten alle Kollegen die Möglichkeit. Taigi kolegos vėl turi galimybę arba vis dar arba atsisėsti į savo vietas, arba išeiti iš salės, taigi dar šiek tiek palauksiu, kol nurims triukšmas, šurmulys. Wir haben jetzt das Thema Dabar svarstysime cienido kasybos technologijos keisimės nuomonėmis su komisijos atstovais. Ponas Banki paprašė įtraukti klausimą į darbo tvarkę, tačiau dabar prašyčiau komisijos e, tarti įžanginį žodį, pristatyti temą ir e, prašau kolegų registruotis kalbėti, tų, kurie nori dalyvauti diskusiją. Prašau žodis komisijai. Thank you, thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. Dėkoju pirmininkė. Aš esu atlikų perdirbimo skyriaus vadovas aplinkosaugos generalinė direktorate. Ir tikrai dėkoju jūsų komitetui, kad pakvietėte komisijos atstovus dalyvauti nuomonių pasikeitime dėl cianido kasybos technologijų. Iš ties šis klausimas yra labai jautrus. 2000 metais įvyko didelė nelaimė Maja Marija. Mm, nelaimės metu į vandenį pateko nemažai cianido ir kai kurios valstybės narės Mm, uždraudė visiškai naudoti cianidą kasybos pramonėje. Parlamentas 2000, po šios nelaimės priėmė rezoliuciją dėl cianido naudojimo ir debatai, diskusijos šiuo metu vyksta, nes yra numatyti keletą naujų kasybos projektų, naudojant būtent čia cianido technologiją net keliose valstybėse narėse. Taip pat svarbu paminėti, kad cianidas yra naudojamas keletoje valstybių narių, keletoje kasybos pramonių, ypač jis naudojamas Švedijoje ir, manau, Ispanijoje yra nemažai naudojama cianido. 2010 metais atlikto tyrimo metu nustatyta, kad alternatyvių technologijų cienidui, kurios būtų ekonomiškai tvarios, nėra. O jei ir yra, tai jos kelia tokias, tokia padidelė rizika aplinkai. Taigi, jeigu mes uždraustume visiškai naudoti cienidą kasybos pramonėje, Tai visiškai sužlugdytų aukso kasybą Europos Sąjungoje. Ir alternatyva būtų galbūt tik eksportas ir dar griežtesni reikalavimai, taisyklės. Taigi būtų, nekarta komisija jau tavo išsakiusi savo poziciją, mes atsakėme nei vieną klausimą raštu šią temą. Taip pat e, keitėmės nuomonėmis raštu su parlamento nariais, bet leiskite man dar kartelį patvirtinti komisaro Patočniko plenarinės sesijos metu balandžio mėnesį išsakytą nuomonę 2011 metais. Komisaras Patočnikas 2011 metais parlamente teigė, kad ES mes turime griežtų taisyklių rinkinį, kuris reglamentuoja cenido naudojimą, yra tam tikros nuostatos įvardintos direktyvose, konkrečiai o, direktyvoje dėl pramonės atliekų, o, dėl aplinkosaugos apsaugos Taigi yra e, ne vienas punktas, kuris liečia kasybos pramonės atliekų reglamentavimą. Ir yra numatyti konkretus kiekiai e, cienidui. Ir tie kiekiai yra itin maži, taisyklės labai griežtas ir galiu konkretų pavyzdį paminėti. Maksimalus cianido koncentracijos kiekis leidžiamas naujoms kasybos įmonėms yra 200 kartų mažesnis nei o, ta koncentracija, kuri buvo rasta įvykus Bajamarė nelaimiai. Taigi tie griežti reikalavimai lemia tai, kad Europos Sąjungoje mes turime imtis tų procesų, kad cianidas būtų sunaikintas prieš jam patenkant į aplinką. Ir tokiu būdu, jei įvyktų nelaimė, žala padaryta aplinkai būtų daug mažesnė. Komisijos narys Patočnikas taip pat plenarinio posėdžio metu paminėjo, kad būtina užtikrinti efektyvų teisinės bazės įgyvendinimą. Ir tai jis paminėjo kaip viena iš prioritetinių sričių šioje srityje. Daug kas yra daroma pernai metais valstybės narės mm, pranešė pagal atliekų direktyvą, kiek yra savartynų kiekvieno valstybėje narėje. O Kitais metais planuojame priimti dokumentą dėl kasybos, pramonėje, kasybos pramonės atliekų. Taigi mes tokiu būdu atnaujinsime standartus dėl cienido atliekų naudojimų kasybos pramonėje. Taip pat komisija stebi e, naujus aukso kasybos projektus – Mm, ypač Rosa Montana projektą Rumunijoje ir Korkoesto projektą Ispanijoje. Ir paskutinė mano pastabėlė. Cenido naudojimas kasyboje rodo, kad labai svarbu yra išlaikyti tą efektyvumą. Ir perdirbimas atliekų turbūt yra efektyviausias būdas susidoroti su šita problema Europos Sąjungoje. Auksas yra brangusis metalas, kuris gali būti taip pat ir perdirbamas ir direktyvoje yra numatoma ši galimybė ir direktyvos peržiūroje apie tai kalbama bet komisija laikosi nuomonės, kad aukso perdirbimas negali visiškai pakeisti um, aukso kasybos. Ir niekada auksas gautas perdirbimo būdu uh, nepatenkins kylančių poreikių. Europos Sąjungoje išgaunamas tik vienas procentas aukso, um, palyginant lyginant su auksu išgaunamu visame pasaulyje, o aukso paklausa um, pasaulyje auga ir auksas naudojamas skirtingose pramonės rytise. Taigi, reikia daryti viską, ką įmanoma, kad mes užtikrintumėme atliekų surinkimą ir jų perdirbimą, bet žinome, e, negalime visiškai uždrausti kasybos pramonės. Turime e, imtis tokių e, reglamentavimo veiksmų ir taisyklių, kurie leistų apsaugoti aplinką. Ir ypač norėjau paminėti, kad šie tikslai galėtų būti pasiekti pasitelkiant aplinkosaugos e, atliekų direktyvą. Ačiū, ponai Banki, Vatian, ponė Antonesku ir ponė Hasi paprašė žodžio, pirmasis kalbės ponas Banki. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt. Ačiū. Suteiktas žodė, ponė pirmininkė, daug klausimų kyla svarstant šią temą. pasiūliau mūsų komitetui svarstyti šį labai svarbų klausimą dėl kelių priežasčių. 2007 Europos parlamentas patvirtino nuomonę, kurioje buvo siūloma uždaryti kasyklas, kuriuose naudojamas e, cienido technologijas 2011 metais. Aš manau, kad e, šis politinis sprendimas neturėjo būti patvirtintas komisijos, e, nes reikėjo atitinkamų diskusijų parlamente, komisijos narys Patočnikas aiškiai suprato, kad kalba tuo metu ėjo apie ne tik apie Rozą Montaną kasyklą, tačiau apie įvairias skirtingas kasyklas ir e, kalnakasybos pramonės vietas Europoje. Dėl Rozą Montaną norėčiau mūsų komiteto nariams štai tokią informaciją pateikti. Tai yra didžiausia Europos E, kasykla, e, kurioje gavybos darbai turėtų būti pradėti 2000. 16 metais praktiškai tai turėtų atrodyti taip, kad per 17 metų būtų nukastas ištisas kalnas ir e, per tą laiką 42 tūkstančiai tonų cianido būtų panaudojama. Ir įsivaizduokite, kas atsitiktų, jeigu įvyktų kokia nors nelaimė. E, net ir be nenaudojant cianido, e, paprasčiausias potvinis galėtų e, viską, kas yra aplinkui, tiesiog nuplauti nuo žemės paviršiaus gyvenvietės ir įvairius statinius. Buvo minėta ta katastrofa, kuomet išsilėjo iš krantų Tisos upė ir buvo e, užlieta e, saugoma teritorija. Ir buvo patirta 250 milijonų eurų žala. E, nuo šios e, nelaimės nukentėjo tuo metu ne tik Rumunija, tačiau taip pat ir kitos kaiminės šalis e, dėl Tisa upės potvinio 2000 metais. Šiuo metu Rumunijoje politinė patys yra tokia, kad valdančiosios partijos turi du trečdalis vietų parlamente, tačiau visuomenė daro didelį spaudimą, kad tas projektas nebūtų pradėtas įgyveninti, todėl mes E, tikimės iš komisijos ryštingesnių žingsnių, nes kuomet e, Rumunijos vyriausybė jau pradėjo renkti šį projektą, komisija turėjo jį atidžiau įvertinti. Noriu paklausti, ar komisija tą padarė. Puikiai žinome, kad atitinkamas įstatymo projektas atitinka Europos teisės reikalavimus, tačiau čia kyla daug papildomų klausimų, nes klaus... ši tema yra labai svarbi politiškai. Pavyzdžiui, kilo klausimas, kodėl Europos parlamentui nebuvo pateikta atitinkama informacija, kodėl ta informacija buvo gauta taip pavėluotai, kodėl komisija 2011-aisiais rengdam, ne, nepradėjo rengti atitinkamo reglamento projekto, parlamentas jau 2008-aisiais patvirtinęs buvo savo nuomonę šio klausimu. Dar vieną klausimą noriu užduoti komisijos atstovui. Ar komisija nusintė tinkamus paklausimus toms valstybėms, kurios nukentėjo nuo, nuo e, gam, gamtinių katastrofų. Ar, pavyzdžiui, konkrečiai su Vengrijos vyriausybė buvo užmėgsti kontaktai. Šiuo metu nėra jokios technologijos, kuri kasybos pramonė galėtų pakeisti cianidą. Pavyzdžiui, Bulgarijos vyriausybė atsisakė išduoti leidimą e, atidaryti vieną kasyklą, nes šiuo metu e, laukiama, kol bus parengta alternatyvi cienidui technologija. Taigi kokiais argumentais būtų galima pasiremti, siekiant e, atidaryti šią kasyklą. Čia kalba eina apie didelius aukso kiekius, tačiau manau, kad mes šiuo metu neturime aiškių taisyklių, kurias pasitelkus būtų galima reklam, reglamentuoti įvairių kasyklų darbą arba priversties naudoti alternatyvės technologijas. Pavyzdžiui, Švedijoje veikia įvairias kasyklos, kuriuose du trešdaliai e, aukso, bendro aukso kiekio yra išgaunama, veikia įmonės, kurios išgauna perdirbdamos atliekas, du trešdalis visos naudojimo aukso. Aš manau, kad e, reikėtų šios klausimus svarstyti komisijai daug rimčiau, nes kalba eina apie poveikį. E, tiksliau, parlamentas turi būti įtrauktas į diskusijas e, daug plačiau, nes mes esame 500 milijonų piliečių atstovai ir nepaisant to, kad parlamentas yra atitinkamą rezoliucijos projektą patvirtinęs, mes e, ir toliau neįtraukiami įvykstančias diskusijas ir taip pat e, reikia skirti pakankamai dėmesio tiems politiniams konfliktams, kurie sprendžiame šiame komitete. Kolegai Tabadžiui žodis suteikimas. Ir tek bankė. Pirmininkė, Aš pritariu kolegai Bankį, pritariu jo iniciatyvai, kadangi čia kalbama apie diskusiją tarp parlamento ir komisijos. Komisija jau keletas metų tiesiog atsisako atsižvelgti į parlamento 2010 metų parengtais metais parengtą nuomonę. Aš taip pat kartu rengiau šitą nuomonę, kuriai buvo pritarta dviem trečdaliais parlamentarų balsų ir todėl norėčiau paprašyti asmeniškai pirmininko viso komiteto kad jūs parašytumėte tiesiog laišką ES komisijai, kadangi šita tema gali nesprendžiama E, atvesti prie labai sudėtingų padarinių. Reikėtų atkreipti dėmesį į tris aplinkybės, kalbant konkrečiai apie Rumuniją ir apskritai. Taikant cianido technologiją gali būti įvairiausių sprendimų ir neaišku, kodėl Rumunijos vyriausybė iš investuotojų nereikalauja, kad būtų taikomas taip vadinamas uždaras ciklas, taip kaip daroma Švedijoje ir Suomijoje. Tai būtų pakankama garantija siekiant iš ekonominių, dėl ekonominių sumetimų vėl atidaryti šitą kalnakasybos įmonį. Taigi šita technologija būtų mažiau rizikinga. Bent jau tiek Rumunijos vyriausybė galėtų daryti, privalėtų daryti. Antra. atsakomybė už padarytą žalą aplinkai. Šiuo metu nėra garantijų, kad bus atstatoma e, gamta, kad bus atlyginami tie padaryti nuostoliai. Mes puikiai prisimename, kad po to, kas atsitiko Vengrijoje, po to, kai buvo pasklidęs tas vadinamas raudonasis purvas. Tai buvo sunku įvertinti gamtai padarytą žalą. 25 milijonai dolerių kainavo tie atstatymo darbai, bet apskritai tai yra didžiulė suma lyginant su investicijomis. Todėl mes prašome komisijos, kad jinai pareikalautų iš Rumunijos vyriausybės e, atsakymo dėl to, kodėl nebuvo parengtos jokios mokslinės studijos įvertinančios gamtos katastrofų ir stichijų poveikį. Ir todėl norėčiau, kad būtų atkreiptas dėmesys į tuos tris aspektus, kad komisija ir Rumunija bendrai ieškotų atsakymų į šitą klausimą, kadangi jis yra labai svarbus ir kaiminėms valstybėms, tiesiog joms kelia pakankamai daug abejonių dėl tų planuojamų investicijų. Todėl mes turėtume paraginti komisiją iš esmės išsiaiškinti situaciją ir pateikti mums išsamų atsakymą, kad Europos komisija nesislėptų už teisės normų šydo ir tiesiog paaiškintų, kokia ekologinė rizika kyla dėl šių projektų gyvenimo. Antonesku. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų tai pakankamai sudėtinga tema. Todėl svarbu ją pagvildenti mūsų komitete. Yra visai nedaug tokių privačių iniciatyvų, kurios būtų labiau diskutuotinos negu kaip, uh, și, uh, din faptul că a, a... kaip Roša Montana. Opozicija tiesiog susivienijo ir dabar protestuojama prieš šitą projektą nuožmiai. O šioje diskusijoje yra iškeliami įvairiausi klausimai, ne tik tai dėl cionido, cionido technologijų naudojimo, bet ir dėl to projekto apimties bei naudojamos įrangos ir dėl galimų saugiklių, kuriuos turėtų pasiūlyti investuotojai. Dėl visų šito dalykų kyla labai daug klaustukų. Labai neaišku, kaip bus pasitelta pagalbon geroji patirtis. Trys šimtai septyni Tūkstančiai. E, Aspektul e, ce ține de patrimoniul cultural de la Roșia Montană. 700 e, gyventojų turės būti iškeliami iš gyvenamųjų vietų ir visa teritorija Rošio Montanoje tiesiog gali, jai gali iškilti pavojus. Taigi labai sudėtinga būtų išsaugoti šitą uh, archeologinį paveldą, nepadarant jam jokios žalos. Visą tai svarbu ir žiniasklaidai, ir apskritai tam e, vystimo modeliui, kuriuo mes siekiame Europoje. Žinoma, nieko negalima išlaužti iš piršto, diskutuojant šiuo klausimu. Žinoma, reikia pasinaudoti tais gamtos ištekliais, kuriuos turime, tačiau negalima vykdyti netvarios e, ūkinės veiklos. Reikia atsižvelgti į ekonominę padėtį šiame regione, į žmonių gerovę ir taip toliau. Reikia laikytis tam tikrų gamtos apsaugos nuostatų. Tai yra labai svarbu. Kolegos turi teisę žinoti, kad tai, kaip vyriausybė inicijavo šitą projektą, ji tai padarė išleisdama atitinkamą įstatymą. kad tai nėra tik tai vyriausybės pačios reikalas, bet kita vertus jį pasitelkė ir privatų investuotoje, tačiau aplinkosaugos ministerija Rumunijoje netgi negalėjo pateikti savo nuomonės. Tiesiog buvo priimtas sprendimas be jokių aplinkosaugos ministerijos pasiūlymų arba rekomendacijų. Netgi teisingumo ministerija savo Mm, vertinime taip pat pasisakė prieš šitą projektą. Arba bent jau pareiškė tokią nuomonę, kad šita e, koncesinė sutartis būtų pratesta dar 20 metų. Taigi komisija vertindama situaciją turi atsižvelgti ir į tą aspektą, kadangi Teisingumo ministerija tarsi taip pat palaikė šitą projektą. Cienido technologijų aspektai yra tik tai vieni iš daugelio. Dėkoju, Satuhasi. Dėkoju. Ačiū. Visiškai pritariu kolegai iš Vengrijos ir tikrai esu nusivylusi dėl to, kad komisija visiškai neatsižvelgė į tai, ką išsakė parlamentas prieš trejus metus, kad pasiūlė visiškai uždrausti cianido naudojimą, naudojimą kasybos pramonėje. Norėčiau užduoti tris klausimus. Būtent dėl Rosija Montana projekto. Visų pirma, ar komisija mano, kad ten bus taikomos geriausios technologijos Antra, ar komisija mano, kad tie telkiniai, atliekų telkiniai bus saugus? Norėjau tik priminti, kad prieš keletą metų Vengrijoje įvyko dumblo, raudonojo dumblo problema, nelaimė. ir tikrai buvo padaryta didelė žadla ir čia reikėtų poveikio aplinkai įvertinimo. Ir mano nuomonė nebuvo adekvataus reagavimo. Taigi noriu paklausti komisijos, ar Rose Montana projekto atveju būtų numatyta atitinkama priežiūra ir būtent kas liečia tos telkinius. Ir dar norėjau keletą pastabų išsakyti. Pirmiausia, matau čia šiokią tokią prieštarą. Mes kalbame apie geriausias prieinamas technologijas ir tačiau patvirtiname tik vieną technologiją, tai yra cienido naudojimą. Ir sakome, kad tai yra geriausia, nes tai yra pigiausia ar ekonomiškai uh, naudingiausia technologija. Bet man atrodo, kad šis argumentas netenka prasmės, jeigu technologija nėra saugi. Žinoma, kaštai yra svarbu, tačiau jeigu yra tam tikra technologinė alternatyva, kuri yra saugesnė, tačiau brangesnė, tai vis tiek gali būti apsvarstytinas variantas. Ir mes turime konkrečių pavyzdžių uh, iš inovacijų naudojimo aplinkos saugos rytyje. Ir tikrai dabar nenoriu čia uh, jų visų minėti. Ir aš tikrai nesu patenkinta uh, tuo pagrindimu, kuriuo mes sakome, kad uh, cienido naudojimas yra vienintelė pigiausia ir tinkamiausia technologija. Dar vienas dalykas. Dėl cienido kiekių. Pagal direktyvą atliekų sakoma, kad nuo šių metų gegužės leidžiama cienido koncentracija yra 25 ppm. Tai reiškia 25 mg vienam litrui. Iš NV sekretoriato gauto dokumento matome šios skaičius. Tačiau čia taip pat rašoma, kad nuo tokio kiekio gali žūti žuvis. Taigi mes leidžiame tokį kiekį, kuris yra tūkstantį kartų didesnis e, negu tas kiekis, kurio reikia žuvims nu, nužudyti. Taip pat sužinojau, kad Suomijoje ir Rumunijos ministras pirmininkas pasisakė už cienido naudojimą kasybos pramonėje. Ir mano kolega jau apie tai kalbėjo. Atleiskite, mm, šiek tiek susipainiojau. Kolega Čiapa e, kalbėjo apie uždarą e, uždeda gamybos ciklą Suomijoje. Laplandijoje, šiaurės Suomijoje yra vykdoma kasyba ir ten pasisakoma prieš e, mūsų išleistą rezoliuciją. Ten sakoma, kad gamybos procesas yra visiškai uždaras, tačiau tai nėra tiesa. Bent vienas atvejis yra nustatytas, kai e, vandens e, atliekų telkiniuose buvo rasta cianido, nors ir leidžiamas kiekis, bet vis tiek rasta. Aplinkosaugos institucijų darbuotojai sako, kad matavimai yra atliekami, tačiau jie nėra adekvatus, tai yra nežinia, kokia įtaka yra daroma gruntiniams vandenims, kokia rizika kyla žuvims. Taigi nėra jokios oficialios prieinamos informacijos dėl žuvusių žuvų, pavyzdžiui, tik vietos gyventojai praneša, kad tokių atvejų pasitaikė. Būtent vandenyse, kurie yra pasroviui nuo kasybos vietos. Ir aš nepritarčiau, kad Suomija yra tas puikus pavyzdys, kaip reikėtų naudoti cienidą aplinkosaugai nežalingų būdų. Taip pat žinome atveju ne tik su cienido naudojimu, bet pavyzdžiui su sieros naudojimu ir kitų druskų naudojimu, ir sunkiųjų metalų naudojimu, kai yra vykę nelaimės dėl um, prakiurusių užtvankų. Taigi rizika yra nemaža aplinkai. Ir mano galiausia pas, paskutinė pastaba, komisijos narys Potočinkas daug kalbėjo apie tai, uh, kad reikia išteklius naudoti efektyviai. Ir aš manau, kad jeigu jis tikrai rimtai žiūrėtų į šią problemą, jis labiau skatintų, pavyzdžiui, elektroninių atliekų perdirbimą. Nes, pavyzdžiui, vienoje tonoje uh, mobiliųjų telefonų panaudotų, mes galime gauti 50 kartų daugiau aukso negu iš vienos tonos metalo rūdos. Taigi galbūt reikėtų e, labiau e, perdirbti medžiagas, tuomet reikėtų ir mažiau kasyklų. Ir tikrai reikėtų tas atliekas naudoti ir perdirbti efektyviau. Ir manau, kad komisijos narys Patočnikas turėtų imtis konkrečių griežtesnių veiksmų šioje srityje. Labai ačiū, dabar kalbės kolega Turkis. Ačiū. Kolegos, esu Rumunijos vengras. O tai reiškia, kad uh, galiu laikyti nukentėjusių dviejose šalyse. Tuo metu, kuomet buvo Tais upė užteršta, teršalai pasiekė Vengriją iš Rumunijos ir Rosa Montana projektas taip pat darytų įtakos Rumunijos aplinkos būkliai, šiaudėl Tais upės vagos e, atitinkamą poveikį patirtų ir kaiminė šalis, todėl šis projektas yra regionės svarbos, svarbus visai vidurio rytų Europai. Todėl noriu pareikšti visapusišką solidarumą kolegoms iš Vengrijos, taip pat ir tiems dešimtims tūkstančių E, Rumunijos gyventojų, kurie ištisus mėnesius sudalyvauja protesto akcijose. Aš Klūžo mieste asmeniškai dalyvavau tūkstantinėje demonstracijoje. Daugiausiai protestavo e, jauni žmonės, dalyvavo tose protesto akcijose, jie kėlė visuomenės samoningumo, plėtinės atsakomybės klausimą, norą reiškia norą apsaugoti gamtą, aplinką. Manau, kad komisija neatsakė į esminį klausimą, būtent e, klausimą apie tai, ar jei Europos parlamentas 80 procentų, daugiau nei 80 procentų balsų patvirtino rezoliuciją, tai ar ta rezoliucija yra ko nors verta. Jeigu netumėt, mes neturėtume žaisti demokratijos. Kolega bankė apie tai jau kalbėjome, mes atstovaujame 500 milijonų žmonių ir nepaisant to neatsižvelgiama į mūsų teisėtą sprendimą. Jeigu taip nedaroma, tai reikia mums apie tai iš anksto pranešti ir tuomet mums čia nereikės apskritai eikvoti laiko ir pastangų. Tačiau kalba čia neina apie poną Potočniką, jis yra tik vienas iš e, komisijos narių. Manau, kad čia slepiasi e, rimtesni interesai ir visa komisija turėtų prisimti atsakomybę ir privalėtų, turėtų imtis šio reikalo bendrai. Demokratija šlubuoja taip pat ir Rumunijoje. E, jau beveik jokinga jokingi darosi tie įvykiai, kurie vyksta Rumunijoje nuo rūpjūčio mėnesio, turiuomenyje įstatymo projekto, kuris prieštarauja konstitucijai, svarstymą, prieimimą, kuomet Antonesku ir kiti vadovaujantis asmenys bando vieni kitiems versti kaltę už tai ir kiekvieną dieną e, mus pasiekia šokiruojančios žinios ir informacija apie vyriausybės veiksmus, paminant konstituciją ir tas įstatymo projektas yra naudojamas vidiniams politiniams rietenoms, manipuliavimui žmonėmis. Ministrė Plum 2010 buvo Europos parlamento narė, ji balsavo prieš cienido naudojimą kasybos technologijos, o dabar staiga ji išvertė kailį, persimetė į kitą pusę, ponas Potočnikas taip pat citavo, teigia, kad didžioji dauguma Rumunijos gyventojų pasisako už šios kasybos vietos naudojimo pradžią Rumunijoje. Dar vieną dalyką noriu pasakyti. E, tokia padėtis yra naudinga euroskeptikams ir jų stiprėjimams, taip pat kenkia Europos patikimumui, ypač krizės metu. Patikėkite manimi, e, Rumunijoje ir Vengrijoje pasitikėjimas ES markiai mažėja ir jos nėra vienintelės šalis, kuriuose yra tokia padėtis bendrai ES patikimumas e, imamas kvestionuoti vis stipriau dėl tokio arogantiško ir ignoruojančio elgesio. Pavyzdžiui, Graikijoje neseniai vyko klausimas, e, kurio organizatoriai buvo taip pat viena Ispanijos organizatorių, e, organizacijų. El Kamino vietovėje Ispanijoje taip pat galėjome įsitikinti tuo, kokios yra pasiekmes e, tokių projektų įgyvendimo, jau nekalbant apie Černobilį arba Fukushimą, kurių net nenoriu minėti. Noriu tik priminti kolegoms, kad e, rezoliucijai pritarė 82 procentai parlamento narių ir atsižvelgdami į šį balsavimą savo komitete taip pat turime užimti atitinkamą poziciją ir e, e, pareikšti savo pagėdavimus komisijai. Ačiū. Matau posėdė daug naujų kolegų šiandien ir dabar suteiksime žodį kolegai Kristai Klas, kuri jau šią temą svarsto ilgesnį laiką. Dėkuoju, tiesiog mus pasivėja seni įvykiai. Rusija, Montana įvykiai vėl grįžta atmintim, kai mes svarstėme savo rezoliuciją. Tuomet Rusija Montanoje mes lankėmės ir davėme pažadus, kad imsimės ES direktyvos reglamentuojančios kalnakasybą ir kad Rumunija turės laikytis tos direktyvos nuostatų. Šitą pažadą aš puikiai pamenu. O dabar aš netgi nesu nustebusi, tiesiog Aš nesuprantu, kodėl komisija gali teikti, jog reikalingos žaliavos, reikalingas auksas. Žinoma, aukso reikia mums visiems. Jis yra visiems reikalingas. Negalima to aukso palikti tiesiog glūdėti kažkur tai kalnuose, tačiau jis neglūdi, jį reikia išgrininti ir todėl reikia uh, E, e, atlikti kalnakasybos darbus, kita vertus visiškai neaišku, kaip atstatyti tą, tos nuostolius padengti, kurie kyla dėl tų kalnakasybos darbų, kadangi naudojamos yra nuodingos medžiagos. Visų pirma, ES yra labai aiškės gairės dėl to, kad negalima e, leisti e, didžiulės žalos ir kad tą žalą arba padarytus nuostolius gamtai reikia atlyginti. Antonesku labai teisingai pastebėjo, kad reikia tokio plataus požiūrio, o mes puikiai žinome, kad Rumunijos vyriausybė tiesiog pardavė šitą teritoriją Kanadijos įmoniai, kuri nori įsisavinti šituos uh, klodus. Todėl mes turime visų pirma pasiteirauti, ar Kanada laikysis tų reikalavimų, kurie yra suformuluoti ES kalnakasybos direktyvoje ir direktyvoje dėl atliekų ir mums reikalingas aiškus atsakymas be jokių papildomų komisijos interpretacijų. Mes turime laikytis savo pažado. Sogo, paskutinis, prašantis žodžio. Dėkuoju. Išpien, aš esu vienas iš tų, kurie komisarui kartu pasirašė laišką ir kuris balsavo už rezoliuciją. Fukushima Japonija nėra ES valstybės ir teritorijos, tačiau vis dėlto šitie reikalai yra tiesiogiai susiję. Kai buvo aptarinėjimas Romų klausimas, pavyzdžiui, Prancūzijoje, tiesiog kilo skandalas ir mes visą laiką laukiame tokių skandalų, kad galėtume pradėti diskusijas dėl uh, uh, sprendimų. Visada reikia palūkėti kažkokios tai katastrofos ir tik tada komisija galbūt sureaguos ir apskritai neturi atsakyti į mūsų klausimus. Dabar pabaigai žodis komisijai, kadangi buvo pateikta klausimų ir išreikšta priekaištų. Dabar jūs turite progą atsakyti. Thank you, Mr. Chairman. Dėkoju, pirmininkė. Turbūt esminis klausimas būtų tas, kurį uždavė kolega Bankis ir Tavaki. Būtent tas mm, mm, ne, ne atsako nebuvimas į parlamento rezoliuciją. Mūsų nuomonė komisija sureagavo laiku, nepavėluotai. Komisija labai aiškiai pasakė, išsakė savo nuomonę šiuo klausimu. Ir šiandien aš pasistengiau tą padaryti, komisijos narys Potočnikas anksčiau yra tą daręs ir raštu, ir žodžiu. Ir mes aiškiai sakome, kad yra kasybos atliekų direktyva, kuri nėra pasenusi. Tai yra direktyva, kuri buvo priimta bendro sprendimo prieimimo procedūros laikantis, ją, pat, ją pritarė taryba, parlamentas ir uh, buvo pasirinktas tam tikras požiūris. Ir būtent ten sakoma, kad yra tam tikri reikalavimai, kurių reikia laikytis, norint užtikrinti, kad kasybos atliekos būtų saugiai tvarkomos, kad būtų laikomasi konkrečių reikalavimų dėl kasybos atliekų talpų ir aikštelių statymo. Taip pat numatyti e, reikalavimai, kaip reikia saugoti atliekas ir numatyti taip pat detalus reikalavimai dėl to, kaip informuoti visuomenę ir labai griežtos e, taisyklės uždarant e, kasybos vietas. Taip pat numatytos finansinės garantijos, e, kurių, kurias turi turėti įmonė prieš pradėdama kasybos darbus. Taigi, visa tai yra direktyvoje. ar mes pritarsime ir leisime naudoti cienidą išgaunant auksą, jeigu šių reikalavimų yra laikomasi, mes pagal direktyvą matome, kad yra netgi konkrečios nuostatos patvirtintos dėl cienido. Taigi, jeigu mes būtume mane, kad cienido naudojimas kasybos pramonė yra visiškai nepriimtinas, tuomet jis iš vis nebūtų buvęs paminėtas direktyvoje. Dėl koncentracijos leistino kiekio cienidui. Taip pat pasikartosiu, šis sprendimas buvo bendrai priimtas visų teisės aktų leidėjų ir buvo e, nustatytas augantis, e, griežtėjantis e, reikalavimai jau dabar esančioms įmonės maksimali koncentracija leistina yra 25 dalis milijone. Taigi toks reikalavimas yra jau dabar egzistuojančioms įmonėms 10 dalių iš milijono reikalavimas toms įmonėms numatytas yra ateityje nuo 2018 metų, o naujoms įmonėms jau dabar yra šis griežtesnis reikalavimas koncentracijos taikomas. Grįžkime prie kitų klausimų. Pone Hasi, pone Antonesku ir pone Klas klausė dėl Rumunijos projekto Rošia Montana. Turbūt visi žinote, kad visa Visi svertai ir kompetencija priklauso nacionalinėms valdžios įstaigoms. Komisija gali tik patikrinti, ar yra laikomasi reikalavimų numatytose. Ir būtent tai mes ir darome. Mes prašome, kad Rumunija pateiktų mums visus duomenis, kol kas Rumunijos vyriausybė nepatvirtino dar šio projekto, bet mes informaciją jau renkame, nes norime patikrinti, ar reikalavimų yra laikomasi. Ar laikomasi tų reikalavimų iš kasybos atliekų direktyvos. Mes Išsiuntėme užklausą Rumunijai, kol kas atsakymo dar nesame gavę. Ir kol kas bijau, kad negaliu jūsų visiškai informuoti, ar atitinka šis projektas mūsų direktyvos reikalavimus. Dėl technologijų Aš minėjau jau atliktą studiją ir mielai ją pasidalinsiu su jumis, galiu atsiųsti jums nuorodą. Iš ties e, yra visa prieinama informacija mūsų internetinėje svetainėje ir aš jau minėjau, kad šioje atliktoje studijoje 2010 metais yra aiškiai pasakyta, kad visų pirma, Sienido alternatyvos nėra ekonomiškai patvarios, bet tai kitaip sakant, e, tos alternatyvos gali būti net žalingesnės aplinkai nei pats senidas. Manau, kad man pavyko atsakyti į visus jūsų klausimus. Jei ir ne visus, tai pabūti pačius svarbiausius ir pagrindinius. Dėkoju. Ačiū Jums labai. Tikrai mes pasistengsime, kad komitetui būtų persiusta mūsų studijos kopiją dėl cianido naudojimo kasybos pramonėje. Dėkuoju komisijai, baigiame diskusijas. Norėčiau palinkėti Jums gero vakaro. Rytoj 10 val. susitiksime čia posėdėje, o koordinatorius kviečiu atvykti 9 val. Tačiau oficialus posėdis prasidės 10 val. E, e, pirmiausia, keisimės nuomonėmis su Šprengeriu, o patu, po to ir su komisaru.